Colleagues, please take seat. Let's start our. Kolegos, susėskime, pradėkime mūsų tarpparlamentinę komiteto posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus, visų nacionalinių parlamentų atstovus. Taip pat sveikinu atstovus iš Latvijos Seimo nes Latvija šiuo metu pirmininkauja ES tarybai. Taip pat sveikinu ir kitų parlamentų narius. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Mūsų posėdis yra vienas iš e, parlamentinės savaitės elementų. Ir čia mums mes gauname progą tiesiogiai pabendrauti konkretesniais klausimais. Tokiais klausimas, kur tikrai reikia tvirto bendarbiavimo tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Išskyrėme dvi temas. Taigi bus dvi sesijos. Pirmoji yra koordinacinis posėdis dėl agresyvaus mokesčių planavimo, mokesčių vengimo ir skaičiavimo mokesčių srityje, o antra sesija bus dėl priežiūros tarn... finansų, finansų paslaugų priežiūros tarnybų atskaitomumo, ypač atsižvelgiant į bankų sąjungą. Turint galvoje, kiek daug yra dalyvių šiame komitete tikriausiai neužteks laiko visiems pasisakyti, bet pasitengsime, kad kuo daugiau pačių parlamentų galėtų pasisakyti. Kiekvienam parlamentui bus skiriama dvi minutės. Ir pasitengsime, žinoma, prisitaikyti prie situacijos, pritaikyti darbo tvarkę. Taip pat posėdžio salėje rasti ir kalbėjom korteles Tad jeigu nori parlamentų nariai arba Europos parlamentų nariai pasakyti, galime pasinaudoti. Ir kalbėsime taip, trys nacionalinių parlamento atstovai ir vienas Europos parlamento atstovas. Tokią formulę dalinsime kalbėjimo laiką. Taigi pradėkime pirmąją sesiją. Nemanau, kad reikia kam nors aiškinti, kodėl išskyrėme tokias temas kodėl šios temos yra labai svarbios Europos Sąjungai. Taip pat dar parla... vėliau dar bus svarstoma dėl konkretos formato, tačiau komitetas pateiks ataskaitą. Sieksime analizuoti esamą situaciją, esamus trūkumus, spragas ir ieškoti, kur galima pateikti kokių konkrečių, konkrečių teisėkuros pasiūlymų, kaip komisija tai galėtų padaryti, kad pagerintų mokesčių teisės sistemą. Turint galvoje, kokie specifinė yra šis rytis, bei kad čia nacionaliniai parlamentai turi savo kompetencijas, tai labai svarbu būtent su jumis, su nacionaliniu parlamentu nariais, kalbėti šio klausimu. Dabar bus trys trumpi pranešimai po penkias minutės ir po to prasidės diskusija. Pirmas kalbėtojas, ponas Burkart Balts. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Roberto. Pirmiausia, sveikinu visus susirinkusius čia, Briuselyje. Tikrai vyks svarbi diskusija. Rangus kolegos, ponės ir ponai. E, įmonė apmokestinimo klausimai yra itin svarbus ES. Taip pat labai svarbu kovoti su mokesčių vengimu, suskčiavimu ir Europos parlamentas tikrai daug dėmesio kreipia į tai ir praėjusi savo kadencijos metu ir šią taip pat atskirs daug dėmesio. Skaičiuojama, kad e, Europos sąjungos šešėlinė ekonomika apima apie penktadalį BVP ir skaičiuojama, kad e, kasmet išvengiama per trilijono mokesčių Europos Sąjungoje. Tikrai didžiulis skaičiai ir tai rodo, kad na, yra situacija nesažininga atžvilgių tų, kurie sąžiningai dirba ir sumoka mokesčius. Be to, tai kenkia švietimui, sveikatai, bendrai geroviai. Taip pat tai sukuria nevienodas konkurencinės sąlygas įvairiams įmonėms. Ir taip pat apsunkina mūsų šalių situaciją, kai mūsų šalis dabar bando tvarkyti su viešų finansų problemomis. Mokesčių vengimas, sukčiavimas taip pat mažina e, piliečių pasitikėjimą institucijomis. Taip pat svarbu pabrėžti, kad yra didžiulis skirtumas tarp mokesčių vengimo ir sukčiavimo. Mokesčių vengimas tai yra teisėtas, tačiau netinkamas būdas naudotis tuo, ką numato įstatymai, tačiau skčiavimas yra jau net, neteisėta veikla, kaip siekiama nesumokėti mokesčių. Dėl to reikia koordinuotos, realistiškos ES prieigos, kaip spręsti šią problemą, kaip kovoti su vengimu ir sukčiavimu. Be tos problemos susidarė visos valstybės narės. Ir kadangi problema yra tarptautinė, reikia ir tarptautinių sprendimų, kad būtų galima šią problemą efektyviai spręsti. Mes EPP atstovai čia parlamente palaikome, kad reikia realistinio plano kovai su vengimu ir skučiavimu. Reikia užtikrinti, kad visos įmonės, kurios veikia Europos Sąjungoje, įgyvendintų visas savo mokestinės prievalės visose valstybėse narėse, kuriuose vykdo veiklą tuomet bus lengviau surenkami ES valstybių biudžetai ir tai teiks geresnės paslaugas, daugiau paslaugų ir, ir geresnės paslaugas Europos piliečiams. Visuomet raginome šį klausimą spręsti tinkamai ir e, reikia koordinuotai, bei geriausia būtų kovoti pasauliniu lygiu ypač, dab, ypač dabar, kai pas, finansų paslaugos tikrai labai mo, dinamiškas, mobilios, jos koordinuotos yra labai. Mes nepasakome už mokesčių harmonizavimą, nes vis tik konkurencija šioje srityje skatina modernizuoti mokesčių sistemas valstybėse narėse. Pagal ES teisę Europos parlamento vaidmuo šioje srityje yra gana pribotas. O tai reiškia, tai daugiau, daugiau palieka vietos valstybės narėms. Dėl to EPP grupė visuomet ragina valstybės narės pačioms peržiūrėti savo mokesčių sistemas, kai to reikia, siekiant padaryti sistemas efektyvesnėmis, rezultatyvesnėmis naikinti nepagristas išimtis, perkelti mokesčius nuo darbo į kitas rytis ir tai, bei gerinti mokesčių surinkimą, bei geriau kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ypač, kai tai siejasi su trečiosiam šalimis. Europos parlamentas norėtų žengti ir toliau šioje srityje, ypač kalbant apie skaidrumą, koordinavimą bei mokesčių politikos suartėjimą. EPP laikosi nuomonės, kad e, parlamentas turėtų parengti savo poziciją, kuri žvelgtų į ateitį bei pasakytų dėl mokesčių taisyklių ir taip pat būtų kiek platesnė. Dėl to bus mūsų komitetas e, parengs ataskaitą ir ataskaitoje bus pasiūlymai, kaip padidinti skaidrumą, kaip pagerinti koordinavimą, konvergenciją padidinti tarp e, įvairių mokestinių sistemų ir politikų. Tačiau toliau raginame valstybės narės toliau dirbti šioje srityje, didinti skaidrumą ir užtikrinti naudą mokesčių mokėtojams. Pakeistoji direktyva dėl mokesčių informacijos pateikimo kol kas galėjo dar tik vieną mėnesį, Ir e, valstybės narės jau tikrai pasistengė, kad ES taptų lyderė šioje srityje, automatinio informacijų dalinimo srityje. Taip pat mus džiugina praėjusiu metu priimti sprendimai dėl dalin, informacijos dalinimuose tiek e, taryboje, tiek G20 kontekste. Taip pat reikia skatinti ir abipusį informacijos dalinimąsi už G20 ribų. Dėl to mus džiugina tarybos sprendimas, kuris buvo priimtas prieš savaitę, kad ES doktorinių bendrovė direktyva būtų išplėsta ir numatytos, numatytos nuostatos kovoti su mokesčių vengimu, agresyvų mokesčių planavimu Reikia užtikrinti, kad ši direktyva nebūtų panaudota mokesčiams vengti. Reikia užtikrinti, kad būtų ji nuosekliau taikoma įgyvendinama visose valstybėse narėse. Norėtume dar pakartoti mūsų raginamą valstybėms narėms, kad reikia palaikyti bendrą konsoliduotą mokesčių bazės pasiūlymą, nes tai yra būdas, kaip galima spręsti įmonę apmokestinimo problemą. Toliau norėčiau pasakyti, kad e, Europos parlamentas rengia rezoliuciją šio klausimu ir tai bus tvirtas pagrindas pasiekti protingo kompromiso. Šiuo metu parlamentas rengia, rengiasi įsteigti komitetą dėl finansinių taisyklių, sudėtingų finansinių taisyklių ir e, komitetas turėtų padėti komisijai paneikti pasiūlymą dėl dėl e, dalimos mokesčių informacija. Tikimės šių metų pavasarį jau tai ir padaryti. Ponios ir ponai, politinės priemonės ateityje tikrai turėtų tapti prioritetu mums ko, kova su e, mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Tiek nacionalinio, tiek Europos lygio. Tai tikrai labai džiugu, kad šiandieną galime pasidalinti nuomonėmis su jumis, nacionalinio parlamento atstovais. Ir Manau, kad visą tai pabrėžia, kaip svarbu yra judėti toliau šis rytyje. Labai ačiū. Thank you very much. Ačiū, e, ponė Buhartai. Dabar steiksiu žodį kitai kalbėtojai, tai Anelys Dos. Ačiū. Man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Ir taip pat malonu matyti tiek daug patyrusių parlamentarų iš visos Europos. Ir tikrai laukiu diskusijų šią temą. Aš e, pabandysiu kalbėti ne ilgiau kaip penkias minutės, kad galėčiau skirti daugiau laiko diskusijoms. Aš manau, kad akivaizdu mums visiems, parlamentarams, kad būtent e, agresyvus mokesčio planavimas ir agresyvi kontrolė, tai būtent griežta kontrolė, yra visų mūsų interesas, siekiant kovoti su sukčiavimo mokesčius ir tiesų mokesčių vengimu. Mes matome, kad problemos nuolat auga būtent šioje srityje. Ir e, į tai reaguoja žinoma ir visuomenė. Visuomenė pyksta, žmonės nesupranta, kodėl nieko nedaroma šioje srityje, todėl renka dešiniuosius arba radikalus į parlamentus. Todėl aš manau, kad mes turėtume griežtinti mūsų mokesčio politiką, kad galėtume sudaryti kuo mažiau sąlygų vengti mokesčius, mokėti mokesčius arba sukčiauti šioje srityje. Taigi, e, e, komisija e, būtent tai yra paminėjusi savo įvairiuose pranešimuose, kad būtent reikia imtis atitinkamų planų ir veiksmų. Komisija tai yra mūsų paskutinė viltis, būtent gyvenant ir kuriant per šią kadenciją naują mokestinę politiką. Nes būtent reikia atsižvelgti į daugybę abejonių ir rūpešių, kurie kyla visuomenėje. Ir labai malonu, kad mes galime aptarti šią problemą kartu šį rytą. Manau, kad tai yra e, būtent e, e, ta problema, kurią mes turime iškelti į pirmąjį planą, kaip ir panas Balteris sakė, mes sutarėme, tai būtent mūsų daugelis partijų sutarė, kad yra vieningi principai. Nes yra tiek daug įvairių, įvairių skirtumų įmonio mokesnėmo srityje, bet yra bendri principai. Iš esmės mes sutarėme bent jau bendrų pobūdžių, kad mums reikia daugiau aiškumo, aiškiau apibrieštų savokų. Ir taip pat mes Europos bendrabiavimas ir saugumo organizacijoje turime taip pat atkreipti dėmesį į patį teisės aktų įgyvendinimą ir jų taikymą. Kartais kyla tam tikrų netikslumų aiškinantis, kaip įgyvendinti tinkamą teisės aktą mokesčių srityje. Tai Todėl reikia išvengti tokių problemų. Todėl mums reikia demokratinio, politinio požiūrio, kad galėtume tuos skirtumus sumažinti tarp mūsų tautų. Negali būti, kad ES piliečiai mažose vidutinėse įmonėse moka mokesčius, bet yra įmonių, kurios yra didžiulės Europoje, kurios moka tik tai vieną procentą mokas, tai yra būtent savo pelno mokesčio. Todėl mums reikia žengti toliau, taikyti įvairias priemonės, kurios yra jau aptartos prieš ilgus metus. Ir e, įvairių parlamento atstovai taip pat pasisakė, kad tos priemonės turėtų būti taikomos. Todėl mums reikia vieningos, konsoliduotos mokesčių bazės. Mums reikia vieningo apibrėžimo mokesčio rojaus. Nereikia daugiau ginčytis ir skirtingai aiškinti šios savokas. Mes taip pat turime sudaryti juodosius sąrašus tų įmonių, kurios pripažįsta, kad jos vengia mokėti mokesčius. Ir mes turime veikti greitai, kad galėtume pasinaudoti to postumį, kuris jau dabar egzistuoja, nes Būtent įvairiose valstybėse dabar kalbama apie tarptautinės korporacijas, kurios vengia mokesčius arba apie, apie bankus. Uh, ir visuomenės pasipiktinimas auga. Mes turime pasinaudoti dabartinę situaciją ir pabandyti išspręsti šią situaciją. Nes mūsų rinkėjai klausia mūsų, ypač dirbantis mažose vietinėse įmonėse, e, prašo mūsų imtis priemonių. Ir mes kaip parlamentarai turime užtikrinti, kad diskusijose ir teisėkoros procese, būtent susijusiame su mokesčiu e, sritimi, turėtų būti įmamasi veiksmų nes e, į amokestinimo politiką kol kas bent jau neįtraukiami socialiniai partneriai, ne, ne visos rytis ir sektoriai atstovaujami šiuose diskusijose dėl, dėl mokestinės politikos, pilietinės visuomenės atstovų nėra, nėra profsąjungų. Tai ši situacija turi keistis. Ir aš manau, kad žmonės šioje salėje tikrai su manimi sutiks. Mes turime eiti žengti toliau. Skaidrumas yra pirmas žingsnis. Žinoma, kitos priemonės gali būti skaudžios, bet jos yra būtinos. Ir tos politinės partijos, kurios dabar yra e, sudariusios vyriausybę, jos turi prisimti atsakomybę už tinkamą mokesčių politikos įgyvenimą, nes ne visada mes buvom aktyvūs šioje srityje. Mes turime įgyveninti savo pažadus, būtent sudarę vyriausybę, kad mes galėtume pateikti tas paslaugas ir įgyveninti tuos lūkesčius, kuriuos iškėlė visuomenė ir būtent, e, kad padėtume mažosioms vidutinėms įmonėms. Ir taip pat mes turime skatinti ekonomiką. Mes turime užtikrinti, kad tik tai sėkmingiausios įmonės, daugiausia pasiekusios įmonės e, turėtų turėti daugiausia naudos iš mokesčių sistemos, o ne, o ne tos įmonės, kurios gudriai pasinaudoja įstatymų spragomis. Taigi, ateičiai mūsų laukia daug iššūkių ir daug E, klausimų. Aš manau, kad artimiausius mėnesius mes daug diskum, e, diskutuosime, bet tikriausiai nebus tų mėnesių per daug, nes veikti reikia greitai. Ačiū, Analys. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Palėrė Mutarjį, generalinio direktorato Taksut, Europos komisijoje direktoriui. Merci beaucoup, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė ponės ir ponai parlamento nariai. Labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiame posėdėje. Dėkuoju taip pat parlamentui už tai, kad pakvietė komisijos atstovus pasakyti savo nuomonę apie šią kovą su mokesčių vengimu ir sukčiavimu. Ir aš galiu tik tai patvirtinti tai, ką sakė kolegos, mes turime stiprinti savo veiklą mokesčių srityje. Pirmininkas Junkeris ir komisijos narys Moskovysi pabrėžė, jog tai yra vieni iš prioritėtų. Komisija jau daug yra nuveikusi kovos su mokesčių vengimo ir sukčiavimo srityje. 12 metais jinai priėmė veiksmų planą šios srities ir tas planas konkrečiai buvo įgyvendinamas, tačiau Aišku, dar lieka daug ką padaryti, ypač e, jeigu skirtume sukčiavimą ir mokesčių sistemos tobulinimą, kaip atskiras e, sritis, kai kurios e, fiskalinės schemas, kurias mes matome Europoje ir už Europos ribų, kadangi ir OECD ir G20 lygmenių taip pat svarstami tie klausimai. Tai šitie dalykai turi tokių pasiekmių, kurios yra laikomos nebepriimtinomis, todėl kad e, jos iškraipo konkurenciją mokesčių srityje. Keletą žodžių dabar apie dvi sritis, kuriuose komisija žada telkti savo veiklą ir kurios yra įtrauktas į mūsų darbo programą. Pirmoji sritis yra susijusi su e, skaidrumu apmokestinimo e, srityje, o antroji sritis yra sąžininga e, konkurencija apmokestinimo srityje vidaus rinkoje. Komisija visuomet pasisakė už sustiprintą bendradarbiavimą, įtvirtinant e, privalomą keitimas informaciją ir komisija tai siūlė jau labai senai. Ponas Balts kalbėjo apie tai ir reikia pasakyti, jog yra padaryta labai didelė pažanga Daug kas priklauso nuo mūsų santykių su trečiosiamis valstybėmis. Mes dabar su jomis deram, deramės dėl kai kurių e, sutarčių. Tai yra su tokiamis valstybėmis kaip e, Šveicarija, Liechtensteinas, Andora, Monako. Ir tuo mes siekiame plėsti tinkamos valdysenos e, principų įtvirtinimą. Mes Taip pat siekiame įtvirtinti daugiau e, skaidrumo vadinamojo tax ruling srityje mokesčių e, planavimo, mokesčių sistemos planavimo. Čia kalba sukasi apie privalomą informacijos keitimąsi tarp valstybių narių, kuris jau turėtų pradėti veikti ateinantį pavasarį. Tai e, yra viena iš iniciatyvų, kuri taip pat minima mūsų darbo programoje ir aš manau, kad valstybės narės nekantrai laukia šios iniciatyvos įgyvendinimo pradžios, todėl kad e, daug valstybių narių yra įsitikinusios, jog būtina bendradarbiauti glaudžiau, kad e, būtų tinkamai parenkamos apmokestinimo bazės valstybė teritorijose. Tuo yra įsitikinusios ir institucijos be abejo. Keletą žodžių apie konkurenciją apmokestinimo srityje vidaus rinkoje. Šioje srityje mes rengiamės užtikrinti, kad įmonių apmokestinimas būtų vykdomas ten, kur vykdoma įmonių veikla ir kad tuo būdu būtų kovojama su e, apmokestinimo bazės eroziją geriau. Tuo būdu apmokestinimo kokybė būtų daug geresnė ir tai nereiškia, jog e, bus pašalinta konkurencija vidaus rinkoje šioje srityje. Tai reiškia, jog e, bus geresnė sąsaja užtikrinama tarp apmokestinimo ir įmonių veiklos Ir ponas Bals ir ponė Dots priminė, jog e, buvo padaryta pažangos e, kovos su piknaudžiavimu e, direktyvos platmėje. Taip pat išvengiant dvigubo apmokestinimo ar, ar mokesčių vengimo, pirminkaujantį Latviją daug dirba šioje srityje, be kita ko ir direktyvos dėl rinkliavų srityje. Aišku, turime žiūrėti, kas vyksta G20 lygmenių šioje srityje ir turime taip pat perkelti į ES teisyną tuos standartus, kurie galioja tarptautiniu lygmeniu, tuo būdu užtikrinant ir teisinį nuspėjamumą mūsų įmonėms ir valstybėms narėms. Šioje srityje komisija savo darbo programoje yra numačiusi iniciatyvą, kuri turėtų būti įgyvendinama e, jau ateinančią vasarą. Ir jos tikslas yra analizuoti būdus, kurie leistų užtikrinti sąžininką konkurenciją vidaus rinkoje. Aišku, šioje srityje mes e, turime pagalvoti iš naujo apie tai, kaip galėtume užtikrinti dinamiškesnės dėrybas siekiant e, konsoliduotos e, mokesčių bazės įtvirtinimo. Aišku, kalbant apie konkurenciją apmokestinimo srityje, mes e, turime būti proaktyvus ir turime užtikrinti galimybės vidaus rinkoje mažinti administracinę mokesčių naštą, administracinę mokestinimo naštą ir išvengti mokesčių e, bazės erozijos bei e, kitų problemų. Ir apibendrindamas dar norėčiau pasakyti, jog pagrindiniai apmokestinimo srities e, dalyviai priimantis e, e, sprendimus yra nacionaliniai parlamentai, todėl kad e, kompetencija šios srities vis dėlto tenka valstybėms narėms. Tad e, aišku, e, visi veiksmai daromi ES lygmenių turi būti papildomi nacionaliniu lygmeniu, kaip e, struktūrinių reformų dalis, dėl kad valstybės turi tokias e, reformas įgyvendinti ir tuo siekiama sukurti tokias apmokestinimo sistemas, kurios skatintų ekonomikos augimą ir tai daroma Europos semestro plotmėje remiantis rekomendacijomis. Aš nebegrįšiu dabar prie šios ryties analizės, tačiau čia kalba sukasi apie e, e, administracinės ir fiskalinės naštos perkelimą taip, kad e, būtų labiau skatinamas ekonomikos augimas, veiksmingesnė kova su e, sukčiavimu nacionaliniu lygmenių ir e, sistemų paprastinimas bei e, mokesčių mažinimas. Šitie dalykai lieka aktualūs valstybių narių e, reformų programuose ir tai taip pat yra e, svarbu ir piliečiams, ir įmonėms užimtumui bei ekonomikos augimui. Būtent šita dvasia komisija ir toliau dirbs. Mes e, tikimės, jog nacionaliniai parlamentai parems mus, jog mus parems taip pat ir Europos parlamentas. Taryboje labai noriai yra aptariami mūsų pasiūlymai šios ryties, nors kartais diskusijos užtrunka ir per ilgai ir tai truputį nuvilia ir kartais galbūt tenka E, imtis tam, tam, tam tikrų svertų, kad e, tas procesas paspartėtų. Dar kartą dėkuoju už galimybę pasisakyti. Dėkuoju. Pirmasis kalbėtojas ponas Edvards Miltens iš Latvijos parlamento. 12 kalbėtojų yra užsirašę, kiekvienas e, turės pasakyti per dvi minutės. Taip, ačiū. Pasitengsiu per dvi minutės ir pasisakyti. Manau, kad e, kova su mokesčių vengimu yra savi priemonė užtikrinti ES augimą. Ir Latvija rengia tam gairias. BPS, tai dėl e, perkelimo, pelno perkelimo. Ir Latvija pirmininkaudama toliau plėtos tos dokumentus, kurie susiję yra su kova su mokesčių vengimu bei agresyviu mokesčių planavimu. Tam labai svarbu taip pat yra dalis informacija apie tarptautinės tax rulings, mokesčių taisyklės ir taip pat laiky, esame numatę gairias, reikės, kurių reikės laikytis dėl minėtojo BPS. Taip pat pirmininkaujantį Latviją džiaugiasi praktiko, e, kodekso darbo grupės su nuveiktais darbais. Taip pat e, džiaugiamės to, kas nuveikta plėtojant ryšius su trečiosiomis šalimis. Praėjusiu metu gruodį Latvija numatė prioritetą, kad e, toliau turi būti dirbama šioje srityje. Toliau turi būti dirbama taisant santopų direktyvą. Taip pat užtikrinti, kad būtų koordinuotai e, sprendžiami įvairių kitų teisės aktų klausimai. Ir pirmininkantė Latvija nusimatė daugiau prioritetų, kad būtų skatinami kai kurie teigiami dalykai greta problemų sprendimų. Pavyzdžiui, yra autorinių atlyginimo direktyva, tačiau tokie dokumentai dažnai rengiami yra ilgai, nes apima labai daug sunkių klausimų, pavyzdžiui, minimalus apmokestinimo lygis, kas, o tai lieka valstybių narių kompetencijos rytise. Toliau yra CCCTB, tai yra bendra konsoliduota į, peln, į įmonių pelno apmokestinimo bazę. Tai buvo labai kontroversiškai vertinama, ir Latvija ketina toliau dirbti šią srityje, bet išvelgti į tą tarptautinį lygmenį, kurį numato šis pasiūlymas, bei kaip jis bus derinamas su kitais ES teisės aktais. Latvija, kaip ir kitos valstybės narės, susiduria su agresyviu mokesčių planavimo problema, taip pat mokesčių vengimu ir nacionaliniu lygiu Latvija numatė nulį deklaracijos iniciatyvą. Taip pat skatą bedarbiavimą su, su verslininkais ir numatom nesės programą. Vieninga rinka bei pasaulinė konkurencija reikalauja, kad e, paiktumėm bendrai kovotume su šiais klausimais. Ačiū. Ačiū kitas kalbėtojas, Žan Beržiai iš Luxemburgo. Dėkuoju, ponė pirmininkė, keletas e, komentarų, kurie turbūt jūsų nenustebins. Aš turiu omenyje e, sprendimus mokesnimo srityje 27 e, valstybės taiko tai, ką, kas yra vadinama rulings, tai yra taikoma jau daug metų, galbūt apie 20 metų. Aišku, modeliai valstybėse skiriasi, aš dabar detaliai to nekomentuosiu ir nepateiksiu pavyzdžių, nes neturiu pakankamai laiko. Tačiau e, tie e, iš anksto priimami sprendimai, tai yra vienašaliai sprendimai priimami nacionaliniu lygmeniu ir šitais atvejais nepasirašomos jokios e, sutartys. Europos Sąjunga yra patvirtinusi, jog rulings praktika e, atitinka ES teisyną ir tai e, nėra koks nors sukčiavimas. Pastarosiamis savaitėmis Luksemburgas buvo kritikuojamas dėl būtent šito aspekto, tai yra vadinamoji LuxLeaks byla. Aš galiu jūs patikinti, jog Luksemburgas daro lygiai tą patį, ką ir kitos valstybės, nei daugiau, nei mažiau. Tad tokia praktika yra visiškai suderinama ir su nacionalinė teisė, ir su ES teisė, ir su tarptautinė teisė, ir su e, dvigubo apmokestinimo nuostatomis. Taip, aišku, valstybėse apmokestinimo taisyklės e, e, varijuoja, yra e, taip pat ir dvigubo apmokestinimo konvencija ir jos nuostatos, tai galbūt kai kurie dalykai gali būti kvestinuojami etikos požiūriu. Tad galbūt reikėtų keisti tas, tas taisyklės. Mano vyriausybė yra įsitikinusi, jog ES gali būti lyderė šiame procese, bet mes manome taip pat, kad e, galbūt tarptautinių lydmenių reikėtų iniciatyvų, OECD galėtų būti toks tarptautinis forumas, e, kuriame galėtų būti keičiamos tokios e, taisyklės. Luksemburgas pasisakytų už tai, nes Luksemburgas visuomet pasisakė už vienodas sąlygas visiems. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, jog Luksemburgas namų darbus atliko ir e, pateiks e, komisijai, kokios taisyklės yra taikomas Luksemburgė. Nu, e, nuo šių metų sausio 15 dienos mes turime specializuotą komisiją, kuri užsima rulings klausimų ir kuri pateiks metinės ataskaitas šio klausimu. Richard. Dėkoju. Richard Jung iš Prancūzijos senato. Monsieur le Président. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš manau, kad e, mes einame teisinga linkme skaidrumo įtvirtinimo srityje. Iš tikrųjų, informacijos keitimosi srityje padaryta didelė pažanga. Manau, kad jungtinės valstijos taip pat eina tą linkme. Prezidento Obamos skaitimasis į didelės Amerikos įmonės e, jis nori, kad e, jos savo, savo pelną e, gražintų Europos Sąjungą, manau, kad tai iš tikrųjų keičia teigiamą linkme padėtį. Tačiau kita vertus mes nelabai darome pažangą e, harmonizuodami apmokestinimo e, sistemas ir dėl to mūsų pinigų sąjunga ir finansinė sąjunga e, nefunkcionuoja labai gerai. Mes turime bendrus pinigus, turime bendrą biudžeto politiką, tačiau tai e, nekažika reiškia, jeigu mokesčių sistemos, jeigu apmokestinimas skiriasi e, nuo, nuo 30 iki, iki 50 ar daugiau procentų. Ir e, taip pat apmokestinimo bazė skiriasi daugeliu atveju, todėl čia pažangos yra per mažai. E, reikia daugiau atsakomybės. Jūs sakėt, e, jog reikia kai kurių svertų ir galbūt e, e, vienbalsiškumo principas trukdo daryti tą pažangą. Todėl mes galbūt turėtume daryti spaudimą, kad būtų einama greičiau į priekį. Toliau fin, finansinių sandorių apmokestinimo aspektas. Prancūzija yra įnešus ir kitos valstybės čia savo indėlį. Žinome, jog uh, sunku susitarti šituo klausimu, tačiau jeigu įsivaizduotume, kad e, toks mokestis būtų imamas e, labai mažas mokestis 0,05 e, procento, pavyzdžiui, ir labai plati apmokestinimo bazė būtų ir jeigu būtų numatyta tam tikriems finansiniams išvestiniams produktams netaikymo galimybė, todėl kad e, yra tam tikrų labai svarbių produktų, kurio, kurių valstybės norėtų neapmokestinti, tad opt-out galimybė čia būtų įmanoma ir galbūt tuomet galėtume pasiekti tinkamą harmonizavimo lygį. Thank you. And... Dėkui. Tai bendradarbiavimas bet kuriuo atveju vyksta sąjungos lygių. Tai yra bendrabiavimas yra vienas svarbių principų ir tai lieka Europos Sąjungos viduje. Toliau iš Portugalijos pasikeis Paulo Sa. Diga, diga, diga. Uh, Sr. Presidente, eu pedi a palavra na segunda sessão. Aš norėjau pasakyti per antrąją sesiją. Um, European Parliament, Theodor. Tuomet Theodor Storlijan iš Europos parlamento. Dėkuoju, pane pirmininkė. Europos e, Sąjungos valstybės narės susiduria su tomis pačiomis problemomis. Reikia užtikrinti, kad e, apmokestinama būtų ten, kur realiai vyksta įmonių veikla, nes ten kuriama konkreti e, vertė. Norėčiau padėkoti komisijai už jos pastangas. Džiaugiuosi, kad e, taryboje galų galia pasiektas susitarimas dėl direktyvos, dėl patronuojančių ir dukterinių bendrovių E, persvarstymas. Valstybės narės tuo būdu gali apmokestinti tą realią ekonominę veiklą, kuri vyksta jų teritorijoje. Tačiau problemų kyla ne tik tai e, valstybių narių teritorijose, yra kitų kai kurių kliučių, kurių mes vis dar negalime nugalėti. Pavyzdžiui, savininkų registro klausimas visur pasaulyje, kur, kur, kur bebūtų įmonės, reikia žinoti, kas yra realus savininkas, ar trečiosiose valstybėse, ar, e, ar, ar, ar kitur, nes kartais mes nežinome, kas yra uždarų akcinių bendrovių realūs savininkai. Mes taip pat kalbėjome apie didelės tarptautinės įmonės. Visos šios didelės įmonės atsisako pateikti informaciją apie tai, kaip jos moka mokesčius tose valstybėse narėse, kuriuose veikia. Ir labai sunku tuo būdu nustatyti realią apmokestinimo bazę. Reikia labai glaudžiai bendradarbiauti su jungtinėmis valstijomis, kad e, būtų kartu identifikuoti e, mokesčių, mokestiniai rojai ir kad būtų e, įtvirtintas automatinis keitimasis informacija. Mes nebegalime taiksyti su tuo, jog keičiamasi informacija tik tai ES, o ne už jos ribų. The... Ačiū. Toliau iš Belgijos parlamento. Žorž Gilkinė. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šita diskusija iš tikrųjų yra aktuali ir, ir vyksta labai laiku svarbi ir Europos parlamentui, ir nacionaliniams parlamentams. Turime veikti skubiai. Ir jeigu dabar žiūrėtume, kas vyksta jungtinėse valstijose, ten yra įmamasi labai griežtų priemonių. Buvo kalba taip pat apie e, griežtą ekonominę politiką, griežtą biudžetinę politiką valstybėse narėse ir, ir apie tai, kad tai sumažino galbūt e, E, mokesčių vengimą ir sukčiavimą. Bet reikia nepamiršti to, jog čia kalba sukasi ir apie tam tikrą e, veidmainiavimą ir apie e, valstybių išteklių mažinimą. Aš manau, kad mums iškyla tikrai rimtų problemų ir dėl mokesčių priebėgų ir turime galvoti apie pažangą. Kaip yra su tyrimo komisiją parlamente. Reikia, kad e, visos frakcijos, visos partijos susitartų dėl bendros praktikos. Toliau reikėtų taip pat visiško skaidrumo dėl rulings. Tai ne, nepakaktų vien tik tai paskelbimo internete, reikėtų, kad e, atitinkamos e, institucijos labai E, aiškiai pateikti tokią informaciją, kad būtų aišku, kas ir kaip yra apmokestinama toje valstybėje. Ir reikėtų taip pat identifikuoti tokią praktiką, kuri yra neprimtina. Ir čia reikėtų taikyti perspėjimo e, mechanizmą. Šitos dalykus reikia įtvirtinti ES lygmenių, nes dažnai sakoma, kad tokia praktika yra visiškai teisėta. Tokia praktika, kuri yra neetiška, turi būti laikoma neteisėta Europos Sąjungoje. Turime pagaliau tai e, pasiekti, nes e, tokia praktika iškraipo konkurenciją ir daro neigiamą įtaką valstybių narių e, apmokestinimo sistemams. Pavyzdžiui, Belgija visą laiką kritikavo to, to, tokią praktiką, tokias praktikas, kurios e, kuriomis siekiama patraukti kapitalą į valstybę, tačiau kurios e, iš principo yra naudingos tik tai didelėms tarptautinėms įmonėms, kuriams taikomi lengvatiniai mokesčiai. Thank you. Next speaker, Pierre Alain. Tas kalbėtojas, Pierre Molien, nuoje. Pasidant. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad e, Europos Sąjunga skiria didelę svarbą uh, E, kovai su agresyviu mokesčių planavimu bei mokesčių bazės erozijos klausimams. Prancūzijos e, parlamento abiejų rūmai svarsto šitos klausimus ir manau, kad turime vienbalsiai sutarti, kad būtų atsisakyta tam tikros praktikos ir tam tikrų sistemų, kurios uh, neskatina tinkamo bendradarbiajimo ir kurių pasiekme yra ta, kad didelės, e, valstybė, didelės įmonės naudojasi įvairiomis be galo didelėmis lengvatomis ir mokesčių e, įstatymus pragomis. Reikėtų daryti pažangą ne tik tai rulings klausimu, tačiau ir konsoliduotos mokesčių bazės klausimu. Apie tai kalbama jau daug laiko, tačiau reikia siekti konkrečios pažangos. Galėtume taip pat e, susitarti dėl e, bendradarbiauti trūkdančių aspektų, kaip kad sakė Belgijos kolega, čia kalba sukasi apie nesažiningą konkurenciją, kuri nesuderinama su sutinkama konkurencija. Pavyzdžiui, kai kuriuose Europos valstybėse yra hybridinės formos įmonių, kurių valdybos dirba Bermuduose, kai kurios iš tų įmonių yra labai žinomas ir e, tuomet taikomas nulinis apmokestinimo e, tarifas, Bermudų tarifas ir iš principo tos įmonės ES praktiškai nemoko, nemoka apskritai jokių mokesčių. Turiu galvoje tos hybridinius e, produktus, tad šituo klausimu galėtume iš tikrųjų pasistumėti į priekį ES. Thank you. Dėkoju. Kalamets Kalev iš Estijos. Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, tarp skundų, na čia atkaip dėmesį ir į keletą ties, tokių pozityvesnių aspektų. 95 procentai Estijos mokesčių mokėtų registruojasi elektroniniu būdu ir manau, kad kitos valstybės narės turi elektroninės sistemas mokesčiams deklaruoti. 14 metų birželį įvedėme tokią deklaravimo sistemą tiems, kas moka virš 1000 eurų ir taip kovojame su mokesčių vengimu. Ir deklaravimas pradėjo galioti veikti nuo 14 metų gruodžio ir tais metais, tą mėnesį, 4,7 procentais paaugo surinkami mokesčiai negu met, negu metais prieš tai, taigi matome ženklų padidėjimą. Taip pat bičelio mėnesį praeis metais numatome privalomą darbuotojų registravimą elektroniniu būdu. Tai mokesčių tarybai nustatė. Ir 16 tūkstančių padaugėjo registruotų darbuotojų. Estijai tai 2,5 procento žmonių, kurie daugiau, kurie užsiregistravo. Reiškia, tie, kurie nebuvo registruoti anksčiau, dabar ir tapo registruotis dėl to 10 milijonų eurų daugiau surinkta darbo mokesčių. Jums galbūt atrodo nedaug pinigų, tačiau Estija tai didelė suma. Tad norėčiau pasiūlyti, kad toks šis mūsų formas, diskusija galėtų tapti e, platforma, kaip pasidalinti gerą praktiką, o ne skūstis, e, kas padaryta blogai. Ačiū. Thank you. Now from the European Parliament. Uh, Dėkoju. Toliau Anna Maletič. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinasi su visų parlamento atstovais, taip pat e, Europos parlamento atstovais. Manau, kad tikrai visi galime džiaugtis tuo, kad e, mokesčių vengimo ir sukčiavimo klausimais tikrai rūpinasi ES institucijos, jos sprendžia iš klausimus, taip pat valstybės narės sprendžia. Ir tai yra vienas svarbiausių dalykų, kurį susima ekon komitetas. Taip pat tai vienas svarbiausių dalykų Europos semestre. Tai tikrai yra viena iš tų sričių, kur reikia vieningumo ir reikia suderinti visų valstybės, valstybės narių sistemas. Labai svarbu užtikrinti tinkamas valdymo ir bedarbiavimo struktūras, kur būtų galima koordinuoti veiksmus, nes tik taip bus galima užtikrinti sinergiją šioje srityje. Taip pat labai svarbu investuoti apmokant e, mokesčių surinkimo tarnybų darbuotojus. Tam reikia naujų nu, numatyti priemonių. Taip pat reikia, kad jie galėtų naudotis priežiūros sistemomis. Ir reikia, reikia kad mokesčių tarnybos e, žvelgtų į priekį ir numatytų problemas ir iš anksto jas spręstų. Problema yra tai, kad labai daug sistemų kainuotų per brangiai, jeigu taikytume kiekvieno valstybėje narėje, tačiau reikia turėti bendrą sistemą ir tuomet tai padėtų daugiau pasiekti per trumpesnį laiką. Bet o tie teigiami rezultatai visiems mums būtų naudingi, nes atgautume piliečių pasitikėjimą ir padėtų paskatinti verslumą, o būtent to mums labai reikia. Tai yra ekonomikos augimo pagrindas, kurio, kurio mes siekime Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkoju, dabar iš Airijos, Liam Kumiai. Ačiū. Jau kai kurios mano pastabos jau stampas to, ką išsakė kiti kalbėtojai kalbės mokesčių vengimą. Tikrai visos valstybės turi kartu dirbti, dėl to BPS sistemą labiau plakyčiau iš EBPO. Na, iškita kita pastaba. EBPO matome, kad daug diskutuojama dėl mokesčių vengimo, o, o Europos parlamente diskusijos, tuo pačiu metu kalbama ir apie mokesčių vengimą, ir apie mokesčių suderinimą. Tačiau vis tik dalykai, čia skirtingi klausimai yra nes mokesčių skirtumai tarp valstybių yra vienas iš būdų, kaip pritraukti verslą, tai yra teisėtas būdas ir valstybės narės pačios gali spręsti, koks bus įmonių pelno mokestis tose šalyse. Tačiau mokesčių vengimas yra visai kitas dalykas ir to reikia kovoti kartu. Ačiū. Thank you. Thank you. Ačiū. Hubert Fuchs, Austrijos parlamentas. Thank you, Mr. President. I also... Ačiū, panė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad, kad bendros sistemos taikymas yra mūsų e, vienas iš būdų, kaip, kaip galima e, kontroliuoti įmonės, kurios dirba keliose įmonėse vidaus rinkoje. Taip pat yra e, vienas iš metodų, kaip galima kovoti su mokesčio vengimu ES. O ir e, turėtų būti nustatyti atitinkami mokesčių tarifai, kurie turi būti privalomi, e, kad, e, kad jie padėtų kovoti su konkurencija mokesčių srityje ir padėti kovoti su mokesčių vengimu. Aš manau, kad įmonės turėtų sąžininkai mokėti mokesčius, bet ir mes turime kontroliuoti, kad ne, nesažiningi ir at, atrankiniai būdai, kurios taiko kai kurios įmonės siekdamas pritraukti kitos įmonės, taip pat yra neteisingas būdas. Kitas dalykas tai atvirkštinis apmokestinimas. E, taip, taip pat turėtų būti kontroliuojamas, ypač e, taikant tam tikras paslaugas įvairių įmonių Europoje. Ačiū. Jan Zamradin, Čekijos parlamentas. Dėkuoju. Pane pirmininkė, Aš e, norėčiau pasisakyti truputį bendresniais klausimais negu kolegos, kurie kalbėjo prieš mane. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, jog e, apmokestinimo klausimas apskritai yra labai jautrus klausimas. Ir aš pasisakau už e, tuos e, sprendimus, apie kuriuos čia buvo kalbama. Apmokestinimas yra nacionalinės kompetencijos dalykas, tačiau europinių lygmenių mes turime bendrai spręsti kovos su sukčiavimu ir mokesčių vengimu klausimus. Aš pritariu tam, ką sakė Estijos e, kolega. Pereimas prie skaitmeninių technologijų apmokestinimo srityje leis mums sutaupyti daug e, lėšų. Fiskaliniai ištekliai ir jų perskirstimas. Mes apie tai nekalbėjome, tačiau tai yra labai svarbus aspektas. Jisai yra susijęs su, su iliuzija, kad e, ekonomikos augimas gali būti neribotas. ir, ir su tuo, jog gerovė ES ir už jos ribų yra kažkas e, savaime suprantama, tačiau tai yra tik tai iliuzija ir turim apie tai kalbėti. Taip pat noriu pabrėžti, jog e, pirmininko Junkerio investicijų ambicingas planas kuris yra labai ambicingas, mums yra taip pat labai svarbas e, aspektas. Manau, kad e, penk... reikės užtikrinti, kad e, privatus sektorius aktyviai dalyvautų šiame investicijų plane. Dėkuoju. Sasi, Finnish Parliament. Ačiū, Kimas Sasi, Suomijos parlamentas. Ačiū. Įsijungite mikrofoną, prašau. Gerimas pirmininkė, aš vis laiką sutinku su tuo, kad įmonės turėtų mokėti mokesčius būtent toje šalyje, kurioje jie sukuria pridėtinę vertę. Ir turi mokėti tik tai vieną kartą tas mokesčius, o ne kelis kartus keliose šalyse. Agresyvus mokesčių planavimas yra problema, bet nemanau, kad po dešimties metų tai liks dar problema, nes po dešimties metų, ką žinai, turėsime e, pelno mokestį. Aš, jeigu, jeigu pažiūrėčiau savo telefoną, tai tai yra nuo 5 iki 10 procentų sudaro tik tai gamybos išlaidos, o visa kita tai yra programos, dizainas ir visi kiti priedai. Ir sunku pasakyti, kur yra pagamintas tas telefonas. Tai būtent, kur yra programos, kur yra e, pati aparat, pats aparatas pagamintas. Taigi būtent jis yra pagamintas visur. Todėl, pavyzdžiui, kalbant apie programavimą, apie rinkodarą, E, tai ji sudaro daugiausia gamybos išlaidų, o ne, o ne pati gamyba, paties, paties aparato gamyba. Kągi mes Europoje darome? Mes nepadedame išvengti mokesčio konkurencijos ir nepadedame stabdyti mokesčio vengimo. Nes Dabar matome, kad Niderlanduose patentai yra registruojami už mažiausią kainą. Ir tokiu atveju visi, visi patentai suplaukia Niderlandus. Kągi mes galime ateityje padaryti, mes neturėsime tikriausiai pelno mokesčio ateityje. Na, galbūt kai kurios įmonės norės jį mokėti, bet kągi mes galėtume nuveikti. Tai būtent apmokestinti tieki, tiekimą būtent į tas įmonės ir galiausiai susidarys atitinkamas atitinkama, atitinkami mokesčiai. Thank you. Last speak. Ačiū. Verneris Langenas, paskutinis kalbėtis iš Europos parlamento. Ačiū. Pane pirmininkė, aš turiu kelias pastabas dėl šito nesažininkos mokesčių konkurencijos. Mes e, Europos parlamente turime tinkamą e, komitetą jau įkūrę pagal atitinkamą e, parlamento darbo tvarkos taisyklių punktą, kad Europos parlamento komitetas būtent turėtų sekti ir kontroliuoti šitą nesažiningos e, konkurencijos aplinką tiek parlamente, tiek ES lygių, tiek e, valstybės narėse. Ir man didžiausia problema be Luksemburgo e, yra Airija ir Olandija, kur pelnas Airijoje yra minimaliai apmokestinamas, o, o, lici, o lici, mokesčiai už licenzijas arba atitinkamos rinkliavos Olandijoje yra labai mažas. Taigi, Tai yra tai puikia paskata mm, įmonėms ieškoti mokesčių rojų ir Junktinėse Amerikos valstijose arba kitose salose, pavyzdžiui, registruoti savo įmonės. Nepaisant šeštosios PVM direktyvos ir, ir tų ribų, kurias mes nustatėme dar prieš 15 metų, būtent PVM-ui, niekas nesilaiko tų nuostatų. Jie, jie Amazon taip, kuri yra įsikūrusi Luxemburgė, apmokestina savo, e, savo pelną 0,45 procentų e, tarifu ir galiausiai padeda, padidina šitą mokesčių tarifą 0,55 procentų, tai, tai e, iš esmės irgi nėra išeitis. Todėl aš manau, kad turėtų būti e, tyrimo komitetas įtrauktas į šį bendrą procesą, kontroliuoja tokių įmonių pelną. Tai tai nusakyta buvo ir Amsterdamo sutartyje. Ir norėčiau, kad valstybės narės mums padėtų. Nes didžiosios e, tarptautinės įmonės ne, kartais netgi pagrasina, kad gali spausti mažasios įmonės mažasios valstybės, e, kad perkels savo pagrindinės būsinės arba gamybos įmonės į kitas šalis. Todėl tos mažos valstybės nusileidžia. Jau daugybę įmonių, tarptautinių įmonių įsikūrė Niderlanduose. Tai iš tikrųjų nenormalu. Tokios didelės koncentracijos negalima e, užfiksuoti kitoje jokioje valstybėje. Taigi, e, mokesčio konkurencija būtina, bet nesažininga įtikenkia. Ačiū. Galime užbaigti mūsų pirmąją sesiją. Niekas dar nebenori pasisakyti. Mes turime dar laiko dar vienam kalbėtojui, bet dabar kita tema. No, no, we, we, now we have the next speakers coming. Sorry. Palauksime, kol ateis kiti kalbėtojai. Uh, <laughs> Man nereikia padaryti išvadų. Čia iš tiesų paskutinius žodžius tikriausiai pasakė podės Lagenas šią temą. Aš manau, kad uh, bet kokiu atveju klausimas yra pakankamai aiškus Mes e, e, stengiamės užtikrinti, kad bus nevengiama mokėti mokesčius ir kad būtų suderinami teisės aktai. Ir kaip mūsų paskutinis kalbėtojas pasakė, tai mes turėsime imtis ir kontrolės veiksmų, ir skatinti įmonės mokėti mokesčius sąžiningai. Taigi, pažiūrėsime, e, tai yra mūsų iniciatyva, kokį forumą mes galėsime surinkti, mes galbūt parengsime teisėjų kuros rezoliuciją Bet iš tokio atveju bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais yra labai svarbus. Mes ir toliau diskutuosime šią temą. Pirmiausia, kitais metais, kai mes vėl sustiksime ir pažiūrėsime, ar per šiais metais mes kažką padarėme, ar situacija pagerėjo. Dabar persime prie mūsų antrosios sesijos. Ji taip pat labai svarbi. Tai yra e, finansų priežiūros institucijų atskaitomybė. Būtent priežiūros srityje, pirmiausia, kalbant ir apie bankų sąjungą. Lapkričio mėnesį prasidėjo didžioji revoliucija šioje srityje. Europos centrinis bankas e, būtent pradėjo Europos bankų stebėseną. Tai susidarė visiškai nauja situacija, kuri jau dabar paliko mums bankų sistemoje atitinkamas, atitinkamas pasiekmes. Ir dabar būtent stebime, kaip šitas naujas mechanizmas veikia ir kaip mūsų prižiūrėtai yra atskaitingi už savo veiksmus. O tai pirmiausia įdomu ir nacionaliniams parlamentams, todėl kaip tik geriausias laikas padiskutuoti, kaip mes galime pasinaudoti savo prerogatyvomis ir kaip mes galime užtikrinti priežos institucijų ir arba bankų sąjungos atskaitomybę. Todėl aš norėčiau suteikti žodį mūsų pirmąją kalbėtojai, Dantai Hübner. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pasakyti, kad ne apie politiką daugiau kalbėsiu dabar, bet kiek labiau iš teisinės pusės pažiūrėčiau. Tačiau manau, kad Taip pat svarbus yra ir politinis aspektas apie atskaitamumą ES srityje bei bankų sąjungą ir ECB priežiūrą. Visi šitie dalykai yra itin svarbus. Ir jūs tikriausiai sutiktumėte, kad atskaitomumas yra demokratinio pagrindo esmė ES ir politika negali būti laikoma teisėta, jeigu ji nėra piliečių valios ženklų. Tai yra labai svarbu, bet greta to dar svarstoma ir tai, kad e, sprendimo laikomi yra teisėtais, jeigu jie atsižvelgia į piliečių poreikis, ne tik į jų pagėdavimus, bet ir į poreikius. Taigi tokia dvigubas vertinimas. Ir manau, kad reikia pripažinti, kad ECB atitinka tą teisėtumo apibrėžimą nes atitinka sutartis, kurios buvo ratifikuotos ir pasiūstis valstybių narių, taip pat e, visus, visas tarnybas taip pat ir paskiria valstybės narės, palaiko Europos parlamentas, tačiau greta to Europos, ECB e e, jo veikla teisėta dėl to, kad jis, jis tenkina viešąją, viešai poreikį, teikia stabilę valiutą ir reikėtų galbūt svarstyti, na galima svarstyti, kiek vis tik Europos centrinis bankas atitinka lūkesčius, tačiau tai ir yra svarbus dalykas, ku, dėl ko Europos parlamentas nuolat prižiūri ir stebi banko veiklą. Man, esame pastebėję, kad praktiškai tas stebėjimas tikrai veikia gerai. Tik dėl stebėjimo, dėl, dėl paties banko, dabar dėl stebėjimo mechanizmo. Vėliau kalbėsime apie pareigas. Stebėjimo mechanizmas tai yra naujas sluoksnis, sprendžiant atskaitomumo klausimą. Ir e, Europos parlamente su teisiniu pagrindu susidūrėme, su teisinio pagrindo klausimu susidūrėme, dėl ko Europos parlamentas buvo išstumtas, sprendžiant klausimą dėl pačios struktūros šio mechanizmui. Toliau kilo klausimas dėl pinigų politikos ir priežiūros. Koks yra santykis tarp šių dalykų, tai norėjome atskirti, kad e, priežiūros sprendimai nepaveiktų pinigų politikos klausimų ir atvirkščiai. Aišku, kad tai yra labai svarbus dalykai. Be to, čia skaitomumas taip pat apima ir skirtingas lygius. Nes Europos Centrinis bankas yra atskaitingas tik Europos parlamentui. Tačiau priežiūros agentūros taip pat yra atskaitingos ir nacionaliniams parlamentams. Kitas atskaitimo iššūkis tai yra susijęs su tuo, kad skiriasi situacija ir nėra vienodoje padėtyje eurozonos šalis ir ne eurozonos šalis, kurios nori taip pat bendarbiauti. Čia parlamentas sugebėjo paruošti uh, tokią situaciją, kad būtų sąlygos gana vienodos. Manau, kad fiskalinių trukdžių klausimą čia išsprendėme. Taip pat subrėžti, kad e, priežiūros agentūros, kaip priima sprendimus, tie sprendimai turi ir biudžetinės pasiekmes nacionalinių lygių. Tad buvo kilusi dilema kaip taip pat užtikrinti ir nacionalinės atskaitomybės mechanizmus, tuo pačiu nekeliant fragmentacijos grėsmės. Dėl to yra reglamente atskiras skyrius dėl nacionalinių parlamentų. Na, jūs be abejo gerai žinot šį klausimą, čia nėra man ką daug pasakyti. Tad priežiūra vadovaujant ECB yra gana naujas klausimas, dėl to sudarė su nauju pagrindimo reikalavimu. Ir čia rengiamas tarp institucinis bendarbiavimo sutarimas tarp Europos parlamento šios pusės ir Europos centrinio banko šios pusės. Darybos yra įpusėtos dėl, dėl to, kaip būtų galima priimti šį sprendimą. Tad manome, kad galima įspręsti atskaitomumo iššūkius, tačiau taip pat parlamentas turi patirties, kad e, tie atskaitomumo mechanizmai, kurie naudojame ECB bei priežiūros tarnybose, taip pat jie jau užtikrina desnį atskaitomumą. Na, bet ar galima čia daugiau nuveikti šioje srityje? Manau, kad galima, nes Europos parlamentas vis dar neturi pakankamo pagrindo veikti bankų sąjungos srityje tačiau tai galima spręsti tik keičiant sutartis. Ir manau, kad tas silpnumas labai gerai pasimato tame, kaip vėl siekiama yra parengti tarp, tarp vyriausybinį sutarimą dėl fondo. Ir e, matome, kad vis tik kyla problema, nes jau visos sučių sąlygos yra išnaudotos. Ačiū. Labai ačiū. Kitas kalbėtas Eliza Ferreira. Ačiū. Manau, kad pirmininko išsakyti žodžiai, kad visa bankininkistės sąjunga yra revoliucija, yra tikra tiesa. Tai tikrai yra kažkas visiškai naujo, mes kūrėme visiškai naują dalyką. Ir tikrai to reikėjo seniai. Mes visi žinome, kodėl to seniai reikia. Tačiau vis dar vyksta kūrimo procesas, statybų procesas. Tai dar nebaigta. Norėčiau pasakyti, kad Bankų sąjunga turėjo tris ramščius, turi tai tris ramščius ir jau turime du. Tai yra, yra vieninga priežiūros, viena priežiūros sistema, viena sprendimo sistema, tačiau dar nėra viena garantavimo sistema, nėra vieningos garantavimo sistemos. Ir kaip buvo pasakyta, jau dirbama šioje srityje, kad tikrai būtų paskui silties skolintojo klausimas išspręstas ir e, bus pasinaudai esama praktika. Tad e, čia mūsų užduotis šiandieną yra užtikrinti ir aiškinti, kaip teisės aktai dėl nesistemos subalansuoja esamus poreikius. Tai yra nepriklausomybės poreikį, kuris iškyla priežiūros tarybai bei sprendimo tarybai ir kaip, tai, kaip galima čia užtikrinti uh, atskaitomumą, kaip tai užtikrinti tekstuose. Ir jau yra priimtas sprendimų šią sritį ir parlamentas labai aktyviai dirba šią srityje, kad būtų sukurta bankerių sąjunga. De, jau dešimtaisiais metais buvo reikalauta judėti šią srityje ir tuomet aktyviai pasakymą už bendrą priežiūros tarnybą, kuri numatytų vienodas žaidimo sąlygas visose valstybėse narėse, kad visos priežiūros tarnybos vienodai veiktų, vienodai apimtų bankų sektoriaus veikėjus, rinkos veikėjus. Tad 20 metais nustatėme atitinkamą agentūrą, Dėl ta tekst, mums dokumentuose pavyko, Europos mums pavyko taip paprieštarauti pirmininko paskui paskirimui bei vykdančių direktorių paskirimams. Ir tuo metu mes numatėme galimybę paprašyti, kad pirmintos tarnybos pirmininkai atskaitytų parlamentui atitikimas klausimais. Dvirtinis metais mes pradėjome, o dabar ir baigėme jau toliau plėtoti kurios klausimus. Mes giliname bendrą sutarimą dėl to, kaip bankų, sekt, bankų sąjungoje būtų bent taip pačiamas problemos. Ir mes čia pasirėmėme e, jau, jau turėtą patirtimi ir pasirėmėme atskaitamumo, padidinam atskaitumo reikalavimus, nes dabar siekiama didinti nacionalinių priežos tarnybų kompetencijas. Ir e, tokiam žingsniui padėjo keltas į labiau išplėtotų mechanizmų. Ir Europos parlamentas balsavimu patvirtino šią, šį klausimą ekont komitete plenarinė sesija. dėl vieningos priežiūros mechanizmo, SSM. Taip pat atrankos procedūros pat parlamentas dalyvauja. Čia vyksta pirmieji neformalus klausimai. Ir e, galtiniai kandidatai jau išklausomi parlamentų narių. Ir balsuojama ekon komitete bei plenarinėje sesijoje. Taip pat SSM pirmininkas turi atvykti į parlamentą ir pristatyti savo kasmetinę ataskaitą. Jis arba ji taip pat dalyvauja priešuose klausimuose dėl SSM veiklos įgyvendinimo, tai vyksta, tai vyksta du kart per metus. Taip pat Europos parlamentas gali surenkti ir kompetencijos klausimus atskirais e, klausimais dėl e, galio panaudojimo Ir e, be to galima užduoti klausimų žodžiu arba raštu. Galima užduoti SSM. Ir paskutinis elementas yra Europos centrinis bankas, tiksliau ta minėtoje taryba, turi pateikti parlamentoj ataskaitą apie visus sprendimų, priimtus sprendimus, procesus. Ta ataskaita yra kompetenciali, tačiau yra labai svarbi, nes mes tuomet suprantame, kaip sprendimai yra priimti, kokiu būdu jie priimti pačioje sistemoje. Ir visi šitą dalyką yra numatyta esame e, reglamente. Taip pat yra tarp bendradarbiavimo startis, kuri apima šios, šios klausimus. Ir paraleliai to numatoma panaši sistema ir vieningam sprendimų mechanizmui. Bei siekime sutarti ir parinkti atitinkamą ir sutarimą tarp institucinį, kuris atspindėtų SSM. SSM ir SRM ir pagerina Europos parlamento vaidmenį ir šios dvi tarnybos taip pat turi pati informaciją nacionaliniams parlamentams, bet jau devačių valstybių nacionaliniams parlamentams, nacionaliniai parlamentai taip pat gali išsakyti pastebėjimus Europos centriniam bankui dėl tų ataskaitų. Taip pat galima pateikti klausimus, taigi parlamentai, nacionaliniai parlamentai gali ECB užduoti klausimus bei rengti klausimus su e SSM pirmininku arba tarybos nariu. Tad e, visą tai išplečia nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento galės demokratiškai stebint šį darbą. Ką reikia toliau padaryti, tai mes čia kūrėme sistemą, mes tą sistemą naudosimės ir manau, kad toliau dabar reikėtų, ir tai yra vienas savęs elementų, nuo kurio reikėtų pradėti diskusiją, tai kaip užtikrinti atskaitomybę tarp nacionalinio parlamento ir Europos parlamento, kad e, piliečiai suprastų, jog na, čia ne, neturima galtinių galių, kad vis tik yra tam tikras atskiri galiojimai, kurie nepriklausomi, tačiau atsakingi, atskaitingi piliečiams tiek iš nacionalinio parlamento, tiek iš Europos parlamento. Taigi tiek, manau, kad tikrai čia aptarėme labai naują sistemą, kurime labai naują sistemą, ir reikia, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas tikrai gerai suprastų vienas kitą ir kitus, kad ši galia numato ir atsakomybę. Ačiū. Thank you very much, Lisa. Ačiū, Lisa. Latvijos Seimo atstovas Edvards Miltons. Aš kalbėsiu jo vardu. Jis jau kalbėjo ankstesnėje sesijoje. Iš tiesų, Latvijos parlamento vardu galiu pasakyti, kad mes tikrai džiaugiamės Europos parlamento darbu, kurį jūs investavote būtent į Europos stebėsnios mechanizmo kūrimą, kad būtent priežiūros institucijos taptų daugiau, daugiau atskaitingos ir skaidresnės. Taigi būtent priežiūros institucija yra daugiausiai priklausoma nuo savo reputacijos. Bankų sektorius nėra labai labai e, vertinama institucija ir gali greitai prarasti savo reputaciją. Todėl aš tikrai sutinku su Madame Ferreira, kai jūs pasakėte, kad bankų sąjunga yra revoliucingas žingsnis. Nes iš tiesų iš bankų sąjunga tikrai pagerina bankų sektoriaus reputaciją ir patikimumą, kad piliečiai gali būti užtikrinti, kad jų lėšos atsiduria gerose rankose. Mes taip pat manome, kad labai svarbu, kad e, bankų sąjunga, e, bankai ir jų akcininkai pirmiausia bus atsakingi tokiais atvejais, kai kils problemų bankų sektoriuje. Jie bus atsakingi būtent už pačią valdyseną ir už gaivinimą bankų sektoriaus, o ne mokesčio mokėtojai. Nes, kaip žinote, visuomeniai gali turėti tikrai neigiamų pasiekmių tokio, tokios banko problemos. Gali paliesti kiekvieną šeimą, didžiosios banko E, katastrofos ir nėra jokio mechanizmo, kaip apsaugoti žmonės. Ir mes tai matėme Latvijoje, nes du didieji bankai 2008-2011 metais būtent bankrutavo. Bet mes turėjome indėlių e, garantijų mechanizmą, kuris buvo nacionalinis tuo metu. Ir jisai sukūrė tam tikrą patikimumą atmosferos, jis padėjo atgauti pasitikėjimą bankų sektoriais. Šitas, aš manau, kad šitoks mechanizmas turėtų egzistuoti, suderintas visoje Europos Sąjungoje. Taip, kalbant apie šitos tris ramščius, jie pradėjo veikti tik tai e, dabar ir bus tikrai įdomu stebėti, kaip jie veiks toliau. Mes e, e taip pat žiaugsmų priėmėme tą žinę, kad nacionaliniai parlamentai taip pat atliks priežas institucijų kontrolės vaidmenį. E, Mes, būs, mes pirmiausia turime užtikrinti, kad būtų prieš, priežiūrė, bankų priežiūros institucijos būtų nepriklausomos ir atskaitingos, kad būtų užtikrinta atitinkama pusiausvėra. Ačiū. Italijos senato atstovas Paulo Kurjerį. Thank you very much, <clears throat> President. I agree with... Ačiū, panė pirmininkė. Aš e, pritariu kalbėtojai, kad iš tiesų, sprendžiant krizę, yra e, e, priimta ES lygių daug skub, skubių ir nedėliotinų priemonių per pastarosius metus. Pirmiausia, tos priemonės yra tikrai beprecedentinės ES institucija. Mes turime atsižvelgti į pačią, patį kontekstą, jeigu mes norime atsižvelgti į Centrinio banko ir priežiūros institucijų ES atskaitomumą Kaip žinote, naujoji struktūra yra sudėtinga ir valdymo sistema tikrai kelia daug abejonių dėl atskaitomybės. Aš noriu padaryti kelias, tikiu, tris trumpas pastabas, nes jau kalbėtojas, kalbėtojas pristatė pagrindinius klausimus. Aš manau, kad labai svarbu išsiaiškinti, kad apskritai nepriklausomumo koncepcija, būtent finansinės institucijos ir AB centrinio banko, ir, ir jų atskaitomumas iš tiesų nors tos savokos skiriasi, bet jos yra labai suderinamos tarpusavėje, nes kuo ne, nepriklausomesnė yra e, nacionalinė institucija, tuo, atskai, e, tuo atskaitingesnė turi būti. Todėl a, e, turi būti užtikrinta pozityvi koreliacija tarp šių dviejų institucijų. Mes turime taip pat suprasti, kad ši koreliacija ES lygių yra pasiekta tik tai iš dalies. Kitaip sakant, nepriklausomumo lygis yra daug desnis negu atskaitomumo lygis. Kitas dalykas. Aš manau, kad labai svarbu reikia pradėti nuo tam tikro sudėtingo ES finansinės architektūros elemento. Nes ES bankas supranta, kad kad reikia atlikti priežiūrą bankų sektoriaus, bet jisai neprisima visų priežiūros visų priežiūros e, elementų. Taip, pavyzdžiui, vertybinių popierių arba vartotojų apsaugos reglamentavimo. Tai šitie elementai vis dar priklauso nacionaliniai prerogatyvai. Ir ši e, bankų rizikos priežiūra, e, kurią atlieka dabar Europos centrinis bankas, būtent atspindi dabartinę, dabartinę situaciją, kai kaip, kaip, kaip prižiūrima banko kapitalizacija, kaip, kaip, kaip prižiūrima apskaitai bendra situacija. Tačiau turėtų būti keičiama daugiau informacijos, turėtų susidaryti bendras vaizdas. Ir manau, kad mums reikia siekti užtikrinti ne, ne tik tai e, tarp valstybinį, bet ir tarp sektorinį infor, keitimas informacija. Tai, tai, tai, tai yra antras dalykas, kuris užtikrina būtent e, atskaitomumą. Ir trečias dalykas, galtinis dalykas, jeigu mes norime pabrėžti, kad reikia sukurti tinkamą atskaitomų modelį, tai trys principai turėtų būti taikomi. Pirmiausia, aiškios taisyklės ir atsakomybė. Antras, parlamento demokratinę priežiūrą ir ati, ati, atitinkamas ir atitinkami įgaliojimai nepriklausomam auditui, kur būtent atsižvelgiama į pačią veiklą ir audito rekomendacijų įgyvendinimą. Tik tai tokiu atveju bus užmėgstas e, parlamentinių lygių monetarinis dialogas Žinoma, tas dialogas vyksta, bet mes dar esam toli nuo kitų veiksmų ES lygių. Kaip žinote, Junktinėje karalystėje yra taikoma kitokia sistema. Ir mes e, dar negauname šiam humanitariniam dialogę visos informacijos iš Europos Centrinio banko. Bet ir mes turėtume dar pasistengti užtikrinti, kad Europos centrinis bankas taikytų savo kompetenciją. Tai būtent e, čia mes turėtume suderinti pačią veiklą, pačius veiksmus su, su tikslais. Tai yra svarbu, užtikrinant atskaitomumą. Neklausomumas ir atskaitomumas turėtų būti derinami veiksmingiau. Ačiū. Taip. E, kitas kalbėtojas e, Edardo Kabrita, biudžeto e, komiteto finansavimo ir viešo administravimo pirmininkas iš Portugalijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu portugališkai. Pirmiausia, Norėčiau pasidžiaugti to svarbiu darbu, kurį atliko Europos parlamentas banko sektoriuje. Elizas Ferreiros darbas prisidėjo prie to, kad mes dabar galime e, dėrėtis, e, diskutuoti dėl šių dokumentų, būtent dėl bankų priežiūros dokumentų. Ir manau, kad šitas priežiūros, priežiūros e, sistema turėtų būti dar papildyta indėlių garantijų mechanizmų, kad piliečiai galėtų ir toliau pasitikėti e, bankų sistemą. Jeigu bandoma rasti sprendimų, būtent toje e, srityje, kad mokesčių mokėtojai neturėtų prisimti atsakomybės už bankų sektoriaus kažkokį neveiklumą ar problemas. Kai kuriomis aplinkybėmis, kaip pavyzdžiui, bankrutuoja e, svarbus bankai, tai e, labai svarbu tokia, toks priežiūros mechanizmas. Tačiau neturime pamiršti, kad turi būti užtikrintas demokratinis e, teisėtumas ir atskaitomybė šiuo atveju yra viena iš pagrindinių elementų. Manau, kad Europos centrinis bankas turėtų stebėti pagrindinius Europos bankus, bet Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai taip pat turi dalyvauti šiame priežiūros e, mechanizme. Portugalijoje yra taip, kad keturi didžiausi nacionaliniai bankai yra stebi, stebimi atskiroje priežiūros sistemoje. Ir Portugalijos centrinis bankas teikia ataskaitas apie šią priežiūrą Portugalijos parlamentui ir diskutuojame šiais klausimais, būtent tai ieškoma sprendimų, jeigu bankų sistemoje yra problemų. Mes e, negalima neprižiūrėti šios situacijos, būtent kad, e, sakykime, kad priežiūros sistema sumažintų šitą demokratinį teisėtumą ir taptų visiškai nepriklausoma nuo mūsų. ES e, valstybių vyriausybių vadovai jau, jau nustatė, kad šitas priežiūros mechanizmas turėtų papildytas ir demokratinė priežiūra. Tai yra nustatyta ir Europos, ir nacionalinio e, parlamentų teisės aktuose. Pirmiausia, mes kalbame apie ne apie tai, kad turi būti teikiamas priežiūros ataskaitos, bet kad būtų teikiama informacija, kad būtų e, stebima situacija, kad būtų stebimas apskritai priežiūros mechanizmų veikimas ir tam tikromis aplinkybėmis priežiūros institucijos turėtų būti išklausomos ir e, teikiamas rekomendacijos. Žinoma, linkiu gerą darbą, bet nepamirškite, žinoma, ir indėlių garantijos mechanizmą. Ačiū. E, stengsimės nepamiršti. Kitas kalbėtojas e, Averov Neufitoro iš Kipro atstovų rūmų. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χρηματοπιστωτική κρίση μας έδωσε την ευκαιρία στην Ευρώπη να διορθώσουμε λάθη. Dėkuoju. Reikės bandyti ištaisyti kai kurias klaidas Europos architektūroje. Pinigų sąjunga, priežaros e, mechanizmas buvo numatyti jau senai, tačiau realus įgyvendimas e, vėlavo. Na, aišku, geriau vėliau negu niekant. Bankų sąjunga sukurta yra bankų restruktūrizavimo bendras mechanizmas Tačiau svarbu yra tai, kad e, bankai taikant šitos mechanizmus gali toliau funkcionuoti kaip e, bankinės institucijos ir finansuoti valstybių narių ekonomiką. Nes e, pastaruoju metu, pastaraisiais metais matėme, kad bankai kartais bando išvengti tokio vaidmens ir tai kelia ekonominių problemų yra diskutuojama apie tai, ar ne, e, neverta būtų didinti valstybės deficitą, kad, e, kad padėtis pagerėtų. Manau, kad tai vargu atitingas požiūris. Bankai turėtų padėti mažinti tą deficitą valstybėms e, narėms. Aš esu kiprietis galbūt ne tik Europos, bet ir viso pasaulio istorijoje mums buvo pasiūlyta bankinių indėlių bankinių indėlių sumažinimas nes tai buvo susijęs su valstybinės skolos mažinimu. Galbūt būtų teisingiau bankų padarytų klaidų sąnaudas perkelti ant tų pečių, kurie investuoja į tos bankus ir kurie kontroliuoja tos bankus. Aišku, aš suprantu, kad to, tobulą sprendimą rasti yra labai sunku. Thank you. Next speaker now, Paulo. Portugalijos atstovas Paulas Šach. Ačiū, e, ponė pirmininkė, Europos parlamento nariai, nacionalinio parlamento atstovai. 2007-2008 metais įvyko tarptautinė banko krizė. Ir kai kurios valstybės susidūrė su nuostoliais susijusiais spekulacija, nukentėjo daug bankų ir dabar Europinė lygų priimta e, tam tikrų nuostatų dėl e, priežiūros mechanizmo e, sugriežtinimo. Dabar kuriama iliuzija, kad vien tik tai priežiūros pakanka, kad galėtume išvengti tokių bankų kryžių ateityje. Ir ka, kad būtų užtikrintas gyventojų pasitikėjimas bankas, bet jau šešerius metus milijardai E, gyventojų lėšų naudojama tam, kad būtų gelbėjami privatus bankai. Ir šitas priežos institucijas nepadėjo, kad prieš keturis mėnesius, 2014 metais Portugalijoje dar vienas e, Portugalijos bankas e, turėjo būti paremtas 4 milijardais eurų. Bankų sąjungoje iš tikrųjų kalbama ne apie tai, kad mes, kad mes turėtume gelbėti bankų sektorių. Mes e, neturime sutikti su tuo, kad bankų sistema ir priežos mechanizmas padėtų didiesiams e, privatiems bankas diktuoti savo valią. E, valstybės narės turėtų priešintis šitam neoliberaliam kursui, nes dabar iš valstybių narių atimama, atimama įgaliojama ir prerogatyva kovoti su problemomis bankų sektoriuje. Bankų sektorius yra strateginis eh, sektorius mūsų ekonomikoje ir pirmiausia kalbame apie Portugalus ir Portugalijos ateitį. Ah, Ačiū. Hmm. Iš tikrųjų, bet kokiu atveju mes norime, kad tas mechanizmas veiktų ir veiktų demokratiškai. Kitas kalbėtojas, Quentin Davis, Lord Rūmai. Thank you, Mr. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū užduoti klausimą. Nors jau žinau atsakymą į tą klausimą, tačiau manau, kad visiems tikrai reikia tą klausimą kelti. Per kelias pasas dienas dėja kai kurie Graikijos vyriausybės narių pareiškimai jau sukėlė pasitikėjimo krizę tarp tų, kas turi tarp Graikijos kreditorių, tarp tie, kas turi obligacijas, akcijas. Ir taip pat ir skelia Graikijos bankų indėlininkų krizę, pasitikėjimų krizę. Ir situacija gali vis blogėti. Bijama, kad Graikija gali tapti nemokė. Ir labai išaugo jų obligacijų pajėmingumas. Vadinasi, kad ir palūkanų normos gali išaukti, o tai gali dar priartinti galiausiai bankrotą kai indėlininkai nebespasitikės bankais, jie gali perkelti savo indėlius kitur eurozoną arba išsiimti pinigus grinaisiais ir išliepti po lovą. Taigi, jeigu Graikijos valstybė taps nemokė, tai tuomet niekas neapsaugos smulkių indėlininkų. Nes, kaip jau girdėjome, garantijos, garantijų sistemos priklauso nuo valstybės pajėgumų, o ne nuo Europos centrinio banko ar nuo Europos Sąjungos. Ir čia kyla daug problemų. Europos centrinis bankas tam lieka paskutinis lyties skolintojų bankams eurozonoje, skaitant ir Graikiją. Tai ar ECB įsikiš ir e, įmokės tos pinigus, kurias išsima indėlininkai, ar, ar padengs visų e, indėlininkų indėlius, kurie dabar yra Graikijos bankuose? Na, tikriausiai ne. Tai būtų labai nesažininga kitų um, valstybių mokesčių mokėtojų atžvilgių. Tai tik, tikrai didžiulis skandalas būtų, jeigu tai būtų padaryta, tai taip nebus. O ką darys ECB? Ar banko rezoliucija pasinaudos, kaip dabar numatyta, ir iš tikrųjų uždaryti, uždaryti visus Graikijos bankus? Na, tikriausiai to nebus. Tai gal dar tada ECB sakys, kad štai ši situacija yra išskirtinė, ją sukėlė graikijos vyriausybė ir mes neturime veikti kaip pasisitės skolintojai, galime pasiekti nuo problemos. Na, manau, kad toks sprendimas būtų sunkus, tikrai keltų teisinių klausimų. Tad kasgi bus? Tai nėra tik teorinis klausimas, nes labai greitai praktikoje gali tas klausimas kilti ir gali kilti košmaškas scenarius. Tad manau, kad tikrai dabar apie tai reikia daugiau galvoti išrinktieji politikai, mes juk esame mokesčių mokėtojų gynėjai ir turime ECB kelti šį klausimą. Ačiū, pane pirmininkė. Thank you. Now... Ačiū. George Žilkinė iš Belgijos. Šiuliu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Finansinė krizė netaip senai buvo, jinai valstybės e, finansų sektorių kainavo labai brangiai, daug kas galo, galvoja, kad e, reformas po krizės jau pasibaigė, tačiau klausimas yra, kas e, dabar prižiūri, kas tikrina finansų sistemas tos reformas, kurios buvo numatytos, pavyzdžiui, Barnie reforma, anoje E, parlamento kadencijoje. Man atrodo, jog e, apie jas nebekalbama dabar, kaip yra su pačių rizikingiausių finansinių praktikų, e, kuriomis užsima kai kurie bankai uždraudimu arba kaip yra su įvairių bankinių profesijų atskirimu, kaip yra su problemomis ir sisteminę riziką, bankų dydžių, kokios e, yra prievalės e, finansuoti realiją ekonomiką. Šiandien kalbėjome apie Junkerio planą, tačiau bankinės e, institucijos turi suvaidinti svarbu vaidmenį šitame kontekste. At, atrodo, kad šiandien apie tai nebekalbama nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas atrodo pamiršo šitos dalykus, todėl norėčiau pateikti klausimą Europos parlamento atstovams dėl reformų darbo tvarkės. Atrodo, jog yra atsisakyta e, bet, bet kokių ambicijų šitos reformos plotmėje. Tai yra darant tai toliau, kas buvo pradėta daryti po, po, po krizės. Ar niekas nebedaroma, nes uh, padėtis yra puikia, juk rizikos faktorių yra ir jie yra pakankamai grėsmingi. Manau, kad e, yra įvairių priemonių spektras, tačiau veikiant ar bankinį sektorių galbūt būtų veiksmingiausia, bet tokį klausimą turime kelti. Ačiū. Niekas daugiau žodžio neprašo, tad suteiksiu žodį Eliza Ferreira. Taip, ačiū. Tikrai diskusija buvo turtinga. Manau, kad du dalykai labai paryškėjo po pasipočių pasakymų. Tai pirmiausia, kad tikrai turime naują sistemą, kuri yra kuriama kuriama kasdieną, ji dar nebaigta. Ir žinoma, trūksta dar elementų, kai kurie, kurie yra paminėti. Pamatysiu atsakyti į klausimus, kuriuos kėlė ponas Lordas Davis. Tai dabar ECB neturėtų padengti bankų nuostolių, tačiau kai jau bus bankų sąjunga, tuomet galios sprendimų sistema nuo sausio pirmos, nuo šimtųjų metų sausio pirmos, nes jau galioja priežiūros sistema, tačiau dar negalios sprendimų sistema. Taigi tuomet bankų nuostoliai būtų atitektų banko savininkams. Ir intervencija, jeigu bus atlikama tokia, kuria bus siekima atskirti gerąją banko dalį, siekia dalį ir kokiu nors būdu ją dar padaryti gyvybingą, na, dėl to sistema vadinasi sprendimo, o ne bankroto sprendimą. Taigi visa tai bus finansuojama nuo pat pradžių, pač, bus finansuojama tai iš pačių bankų, pagal jų išteklius. Ir vėliau tai trūkstamas lėšas bus gražinamas taip pat pačių bankų. Tad siekiama yra, kad e, nuostoliai liktų bankų sektoriuje ir nebūtų perkeliami e, centriniam bankui ar e, Europiniam bankui arba mokesčių mokėtojams. Žinoma, tai pasakius, jūs pats minėjote situaciją, kuomet indėliai perkeliami iš šalies iki šimto tūkstančių, kaip ir kolega iš Kipro minėjo. Būtent dėl to svarbu yra turėti vieną bendrą stebėjimo sistemą, priežiūros sistemą, kuomet priežiūra būtų vykdoma nebe nacionaliniu lygiu, bet aukštesniu lygiu, pavyzdžiui, Europos lygiu. Taigi, turint tokią sistemą, bet taip pat turint gerą sprendimų problemą aukštų lygių, būtų įmanoma tuomet garantuoti indėlininkus visur, tiek A šalyje, tiek, tiek BC šalyje, nes visi bankai turėtų laikyti to pačiu reglamentu ir jiems turėtų būti taikoma ta pati sprendimo sistema. Būtent dėl to tas šis elementas, kuris turėtų, galėtų šiuo metu būti stabilizavimo elementų, galėtų būti stabilizuojančių veiksnių, bet dar trūkstamas yra, jo labai reikia ir keli kolegos jau apie tai kalbėjo. Kitas dalykas. Pausa kėlė klausimą. Taip, buvo keltas klausimas, kad dabar yra laisvas kapitalo judėjimas ir tam reikia bendros, bendros sistemos, taisyklių sistemos, kaip reglamentuoti bankus, kaip jas prižiūrėti. Taip pat reikia bendros sprendimo sistemos. Tad kad užtikrintume, jog būtent patys bankai ir akcininkai jų patiria nuostolius, jeigu tų nuostolių yra. Tai čia ir yra na, didysis pokytis bankininkistės kultūroje, sistemoje, kurias mes siekime. Norime, kad ne mokesčių mokėtojai neštų tą naštą, o bankų akcininkai. Ir patys bankai be to turi sukaupti pakankamai išteklių. Tad dėl tai, tai yra tas pokytis ir ateityje tai užtikrintų daugiau stabilumo bankų sektoriuje. Toliau. Ponas Paulo Garierį išsakė pastabų, tikrai buvo teisus. Ir yra nepriklausomybės ir atskaitomumo balanso klausimas. Reikia užtikrinti, kad bendra sistema visiems Europos erdvės bankams leistų nepriklausomų valstybių narių pakeis savo viet, e, veiklos veikimo vietą. Ir taip pat tam reikia, kad būtų toliau plėtojama ESA sistema tiek bankų sektoriai, tiek finansų rinkų srityje. Būtent dėl to Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi labai aktyviai dalyvauti šiuose diskusijose. Dešimtaisiais metais mes parlamente labai griežtai pareikalavome, kad būtų tokia vieninga kultūra, sistema vieninga, kad būtų numatytos bei bendros taisyklės vidaus rinkoje visoms 28 valstybių narėm. Ir dėl to svarbu ir toliau veikti kad, pažiūrėjau, biudžeto mažinimai, kitos priemonės na, nepadėtų, kad sistema būtų labai, bankų sąjungos viduje sistema būtų labai stipri, o už bankų sąjungos jau tada viskas būtų kaip buvę anksčiau, iki krizės. Taip neturėtų būti. Dėl to reikia esą stiprinti bei stiprinti bankų sąjungos viduje sąsajas tarp bankų priežiūros bei kitų sektorių tikrai tai turi būti mūsų darbo atvarkėje ateityje. Taip pat labai norėčiau padėkoti Eduard Kaprito už pastabas. Tai tikrai jūs minėjote fundamentalų dalyką, E, buvo pasidalinta, taip pat ne, ne tik jis, bet ir kiti išsakė daug, daug geros praktikos pavyzdžių, pasilina patirtimi, kad reikia remtis tuo, kas yra pozityvu. Reikia išvengti, kad būtų, kad formuotojai dingi santykiai tarp prižiūrėtojų ir prižiūrimųjų. kad reikia užtikrinti nepriklausomybę ir atskaitomumą. E, beveik buvo nutrukusi diskusija dėl e, bankų priežiūros, tačiau parlamentas tęsia ir toliau darbą, yra pranešėjas, yra šešėliniai pranešėjai šito klausimu. E, visas procesas tęsiasi toliau. Pranešimas jau praktiškai užbaigtas. Pranešėjas įbaigė. Vasario 23 dieną bus aptariami pakeitimai, o balsuojama bus kovo 24 dieną, tad e, teisėkuros procedūra tęsiasi toliau parlamente yra gili diskusija šito klausimu. Aš kviečiu jūs taip pat dalyvauti toje diskusijoje ir prisidėti prie jos. Galbūt iš išorės tai nelabai gerai matoma, tačiau viskas vyksta ir manau, kad e, galbūt netgi diskutuojama dar intensyviau negu anksčiau šito klausimu, atsižvelgiant į įvairiausius teisėkuros pokyčius, organizacinius e, pokyčius ir galvojant aišku apie galimą krizę kokiame nors didelėme Europos banke. Todėl labai atidžiai yra stebima tai, kas vyksta jungtinėse valstijose šiame sektoriuje, kas vyksta jungtinėje karalystėje ir aišku lyginamos įvairių valstybių narių strategijos, kadangi valstybės narės taip pat priima tam tikrus nacionalinius teisės aktus, tad iš tikrųjų mes nesustojome ir, ir nepamiršome tų dalykų, jo labiau, kad tai yra ne kokia nors antrailė, bet labai svarbi tema. So can... Ačiū, mes baigėme laiko, galime baigti savo posėdį. Manau, kad mūsų sesijos tikrai buvo įdomios. Abiejose paaiškėjo, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti tarp mūsų visų. Pirmiausia, antroji tema pareikalaus kai kurių artimesnių ryšių. Žinoma, kaip kai kas jau pasakė, SM reguliavimas ir taip pat e, e, bendradarbiavimas šioje srityje su nacionaliniais parlamentais, keitimasis informacija, tai, tai yra uh, tikrai mūsų prioritetai, koordinuokime savo veiksmus ir tikrai taip e, galėsime padaryti mūsų prižiūrėtojus atskaitingais. Tai yra būtina ir tikrai pabrėžiu, kad tai yra revoliucija. Aš manau, kad e, Europos piliečiai nelabai supranta, kiek daug pokyčių įvyko ir, ir kaip mes turime sukurti veiksmingą atskaitomybės mechanizmą šiam, šiam e, mechanizmui, kuris dabar yra nepriklausomas ir kuris turi būti demokratiškai atskaitingas. E, nes tik tai būtų užtikrinta e, patikima ir solidžiai bankų sąjunga. Ačiū už posėdį. Antrą 45 mes pradėsime plenarinę sesiją. Thank you.